Good, good afternoon. Welcome to our. Labadiena, sveikinuosi susirinkus mūsų posėdėje. E, ir e, šiandien pakeičiu Klodą Murai, nes jis turi kitų įsipareigojimų, negalėjo atvykti. Taigi siūlau pirmiausia patvirtinti darbo tvarkę. Pakeitimai darbo atvarkė dėl penkto punkto mm, Europos komisijos naujo pasiūlymo dėl Europos sienų ir pakrančio apsaugos paėgų pristatymo. Trečią valandą vyks šis pristatymas, tai yra dabar iš karto, e, vietoj to, kad buvo numatyta 16.30. Toliau aštuntas e, punktas - asmenų pranašinčių apie sąjungos teisės pažydimus apsauga. E, šis e, punktas atidėtas spalio 18 dienos posėdžiai. Jeigu pastabų dėl darbo tvarkės neturite, laikykime pakeistą darbo tvarkę patvirtintą. Na ir dabar. Mm, kitas dalykas. E, vertimas užtikrintas visomis oficialiomis kalbomis, išskirius gėlų, danų ir kroatų kalbas. Ir e, nuomonių autorius skirimas ponė Grapinė yra skirta AFKO ataskaita dėl e, teisinių nuostatų ir jungtinio pareiškimo, kuriuo užtikrinama parlamentinė priežiūra prižiūrint decentralizuotas agentūras gyvenimo ataskaitą. Ar sutinkate? Atrodo, kad taip. Toliau balsavimas. Šiandieną numatyta balsuoti 17.15. Taigi paprašau, prašau pasirūpinti, kad būsite salėje ir turėsite su savimi elektroninę balsavimo kortelę. Pagrindinis klausimas tai yra Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba. Prieš dviejus metus Teisėkros institucijos priėmė sutarim, bendrus sutarimus sprendimą sukurti šią agentūrą. Mm, tai įvyko 2015 m. migracijos krizės e, kulminacijos metu, nuo tuo metu situacija prie išorės sienų pasikeitė iš esmės, tačiau vis dėlto viduržėmių uh, jūros e, e, pakrantėse mm, tenka gelbėti žmonės, nes tūkstančiai rizikuoja gyvybėmis ir leidžiasi ilgas keliones. Taigi, praeitais metais buvo pažymėta dviejų metų sukaktis šios agentūros, ji dirbo pagal savo įgaliojimus. Na ir uh, parlamento rezoliucijoje iš 2016 metų gegužės 30 dienos parlamentas išsakė savo susirūpinimą dėl dabartinio mandato įgyvendinimo. Na ir neramina labiausiai tai, jog valstybės narės neprisideda pakankamai prie agentūros veiklos, skirdamos pakankamus žmogiškuosius išteklius bei techninę įrangą, bei e, kas leistų vykdyti jungtinės operacijas. Be to, raginama e, padidinti agentūros įgaliojimus per šią kadenciją. Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl šios agentūros veiklos. Šiandieną turime komisijos atstovų ir komisija pristatys naują pasiūlymą ir atsakys mūsų klausimus. Taigi norėčiau suteikti žodį ponui Dekoister ir paprašysiu pasisakyti 10 mm, minučių, prašau. Did I pronounce it correctly? Ar teisingai ištariau jūsų pavardę? Na, atrodo, kad daugiau mažiau teisingai. Uh, Panašiai e, ir man kyla problemų, kai žmonės nežino, kaip ištarti mano pavardę. Ačiū, ponia pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Man didelė garbė ir e, iš tikrųjų yra malonu, malonu šiandien pristatyti jums naują pasiūlymą dėl Europos e, sienų ir pakrančių apsaugos. Jį komisija patvirtino rugsėjo 12 dieną. Jūs man sutikite 10 minučių ir aš tai suprantu, nes pirmiausia, e, turbūt Libė komiteto nariai turėtų kalbėtis apie tai, uždavinėti klausimus, reikšti savo pozicijas, bet 10 minučių man asmeniškai yra labai nedaug. Nes, kaip žinote, aš negaliu užsičiaupti. Antra, jeigu aš tai pavadinsiu skyrių pavadinimus, E, esančių šiame pasiūlyme jau e, ir tai užtruktų man 10 minučių, bet pasistengsiu, kaip galėdamas geriau. Tai yra pirma diskusija, pirmas pristatymas ir turėsime kitų progų dar giliai ir plačiai aptarti tuos klausimus, kurie jums gali kilti. Kai dėl politinio šio pasiūlymo konteksto, tai leiskit pirmiausia paminėti pirmininko Junkerio sąjungos e, situacijos kalbą pasakytą per plenarinę sesiją, kai jis paskelbė, kad bus patvirtintas naujas migracijos paketas, kurį kolegija turėjo pastvirtinti 12 e, rugsėjo dėl prieglapščio gražinimo teisintų kelių atvykti į ES, sienų ir migracijos. Jis pabrėžė tik tai kolektyviniški ir ryštingi veiksmai ES prisidės prie situacijos keitimo. Jis taip pat aiškiai mums priminė, kad šis paketas reiškia e, komisijos viziją kitai daugiametį finansiniai programai tam laikotarpiu. E, dėl pasiūlymo patvirtino gegužės antrą dieną, kur numatyta sustiprinta sienų ir pakrančių apsauga e, turinti 10 tūkstančių pasieniečių. Iš tikrųjų, po pirmininką šis pasiūlymas yra svarbiausias rugsėjo paketo mm, elementas. Rengdami šį pasiūlymą komisijoje mes naudojame pavadinimą EBCD 2.0 kaip tokį darbinį pavadinimą. EBCD 1.0 buvo patvirtintas 2016 metais Susidaro įspūdis, kad komisija tarsi kaip koks iPhone gamintojas kasmet ar kas du metus keisdamas versiją. Akivaizdžiausias klausimas, aišku, yra, jeigu e, šis pirma versija buvo pastvirtinta 16 metais, kodėl jau šiandien reikia teikti pasiūlymą dėl antrosios versijos. Galbūt, pirmininkė, galiu trumpai kalbėti apie tai, kas yra svarbiausia pasiūlyme. Tai yra 10 tūkstančių pasieniečių ir kitų darbuotojų pajėgos. Poreikis pateikti e, šį pasiūlymą, na, čia yra kokios šešios priežastys. Pirmiausia, nepavykęs pirmosios versijos reglamento įgyvendinimas vienas iš svarbiausių patobulinimų patvirtintame 16 metais reglamente buvo geresnė, geriau užtikrinti, kad agentūra savo dispozicijoje turėtų pakankamai žmogiškų ir techninių išteklių, kad galėtų vykdyti tas operacijas, kurios reikalingos, kad padėtų valstybėms narėms, padedant jiems e, saugoti išorės sienas. Pas pirmininkė minėjote savo įžanginėme pasisakymę kad per dviejus metus, kurie praėjo nuo to laiko, agentūra sistemingai susidurdavo su tam tikromis spragomis dėl žmogiškų išteklių techninės įrangos trūkumo, kad galėtų veiksmingai vykdyti bendras operacijas. Tai yra nepriimtina. <clears throat> Teksto svarbus patobulinimas yra e, greito reagavimo pajėgų sukūrimas, kurį sudaro 1500 e, pasieniečių. Tai tikrai buvo naujovė, bet ši naujovė nebuvo taikoma nuo pirmosios reglamento versijos patvirtinimo. Kodėl? Nes tai taikoma tik tai, e, kai reikalingos greitos intervencijos prie sienų, prie sienų, o ne vykdant normalias bendras operacijas, kurios yra labai svarbios. Ta prasme, visos pasienio valstybės ir taip vykdė bendras operacijas ir e, žmogiškosius išteklius e, ir e, įrangą turėjo pateikti savanoriškai valstybės narės iš savo turimų resursų. Ir tai yra nepriklaus, ne, ne, ne, nepriimtina, jeigu norime būti pasirengę krizinėms situacijoms ateityje. Ir dėl to komisija paskelbė tokią idėją sukurti nuolatinės pajėgas, kurias sudarytų 10 tūkstančių pareigūnų. Iš kur tas skaičius paimtas? Na, viskas gana paprasta. Bendrųjų operacijų e, sistemoje yra apie 7000 valstybių narių e, pareigūnų, kurie yra registruoti. E, taip pat greito reagavimo paėgos yra pusantro tūkstančio darbuotojų, o gražinimo skyriuje yra 600-700 valstybinarių ekspertų. Taigi, jeigu dar atsižvelgsime į tai, ką ponas Junkeris pasakė, kad mums e, reikia kurti mechanizmus ir priemonės, kurios e, ateityje tinkamai veiktų valdant migraciją, reikia galvoti ne tik apie skaičius, kuriuos naudoja šiandien agentūros vykdančios bendras operacijas. Turime atsižvelgti ir tai, kad reikės ir daugiau žmogiškų išteklių ateityje. Na, taigi valstybės narės turės privaloma tvarka e, skirti šias nuolatinės pajėgas. Privaloma tvarka tai reiškia, kad nebus savanoriškų pasiūlymų sistemos, nebus savanoriškai siūlomas įnašas. Ir be to dar svarbi naujovė yra tai, kad nuosavė agentūros uh, pareigūnai, statutiniai pareigūnai galės tapti įvairių komandų nariai ir būti naudojami agentūros konkrečiose vietovėse. Tai būtų Europos pareigūnai, kurie arba vykdytų gražinimo veiklą, arba e, pas sienų e, kontrolės ir stebėsenos veiklą. Tai yra svarbi naujovė. Ir tai bus išeities taškas visiems ateities veiksmams kurie bus vykdomi. Tie žmonės bus visada prieinami e, pareigūnai. Ta pati galima pasakyti apie antrą kategoriją žmonės, e, kurie būtų komandiruoti valstybių narių ilgiam laikotarpiai. Jie taip pat būtų agentūros dispozicijoje. Ir po to yra trečia kategorija asmenų, tai yra valstybių narių ekspertai, kuriuos galima panaudoti bendroms operacijoms trumpesniems laikotarpiams, jeigu kyla toks poreikis. Taigi turime tris kategorijas. Prietose paaiškinta, kaip visa tai keisis bėgant metams, kaip keisis ta, tų, tų, to pajėgų padėt, sudėtis. Mes pradedame ne nuo 7000 darbuotojų agentūroje, nes būtų neįmanoma iki 20 metų visų jų įdarbinti, kas numatyta komisijoje, kaip tai yra data, kai bus įsteigta ta nuolatinė, tos nuolatinės paėgos. Ir dar vienas, e, vienas, viena pastaba. E, ta pirmoji kategorija neturės e, autonominių įgaliojimų veikti valstybių narių teritorijoje. Agentūros darbuotojai ateityje galės būti komandų nariais iš agentūros pusės, kurie veikia konkrečioje vietoje, bet jie negalės ateiti į valstybę narę ir pradėti kažką daryti ar tai gražinant, ar migrantus, ar tikrinant sienans. Ne, jie taps komandų nariai ir turės tas pačias teisės kaip ir valstybių narių e, komandiruoti ar naudojami ekspertai. Dar vienas elementas, kurį noriu pabrėžti, nes yra daug nesusipratimų dėl to. E, ši sistema neliečia bendros atsakomybės e, principo išorės sienų valdyme. Valstybės narės lieka ir toliau pirmiausia atsakingos už tai, kad jų išorės sienos dalis būtų prižiūrima. Mes tiesiog užtikriname, kad tuomet, kai reikia agentūros pagalbos, ji turi, turi turėti atitinkamus pajėgamus tai padaryti. Bet <clears throat> e, agentūros komandos negali nuvykti į Varsienarį ir veikti prieš valstybės narės valią. Tam toms operacijoms reikėtų visada valstybės narės sutikimo ir bendradarbiavimo. E, taigi tie tos nesėkmės, kurios e, iškylo po pirmos versijos, yra svarbiausia priežastis antrajam pasiūlymui. Na ir dabar šiek tiek trumpiau dėl kitų priežasčių. Eurosūros srityje taip pat yra E, svarbi naujovė, ne tiek iš esmės, kiek kur ji yra padėta. Tai yra Europos sienų stebėsnos sistema, dabar bus integruota per įvertinus Eurosur reglamentą į Europos sienų ir pakrančio apsaugą. Tai buvo atskiras reglamentas, e, jo vaidmuo buvo svarbus E, greitą informaciją pateikti apie incidentus ir apie migracijos srautus ir ji teikia rizikos analizę, taip pat buvo, tai buvo reakcijos mechanizmas nacionaliniu ir ES lygmeniu. Tyrimas turėjo baigtis 16 metų pabaigoje, bet kadangi pat buvo EBCG vienas patvirtintas, tas vertinimas buvo atidėtas šiek tiek. Bet jis dabar yra rugsėjo paketo dalis Ir čia išdėsniai pakeitimai padaryti e BCG reglamente ir kaip matome, čia yra atskira dalis Eurosūrui, tai sistemai kaip patokiai, bet taip pat išplėtotas ir poveikis e, Eurosūro planavimo, pajėgumų, bendradavimo su valstybėmis narėmis prasme ir taip toliau. Taigi mes ne tik perkeliame vieną reglamentą į kitą, tiesiog mes visiškai suderiname Eurosūro veikimą kartu su sienų ir pakrančio apsauga. Trečioji priežastis teikti šį pasiūlymą buvo ta, kad gražinimo srityje e, tai yra daug problemų, jis neveikia taip, kaip turėtų. Kaip žinome, e, veiksminga gražinimo politika yra būtina patikimos migracijos valdysenos politikos dalis. Ir Todėl nors ir agentūros vaidmo jau ir taip sustiprintas pagal pirmąjį reglamentą e, gražinimo prasme, mes, mums reikia ir toliau tą vaidmenį plėtoti. Ir įvairiose skyriuose yra padaryti papildymai susiję su gražinimu, kad būtų galima sustiprinti agentūros įgaliojimus. Dar vienas elementas, atsižvelgiant į įvykusius na, pokyčius per du metus, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra fundamentaliai svarbus e, Europos sienų ir migracijos valdymui. ES nėra izoliuota, mes turime bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis. Pirmoji reglamento versija buvo bendradarbiavimo nuostatos su kaiminėmis šalimis, numatyta galimybė agentūrai e, siūsti e, pareigūnus veikti trečiųjų šalių teritorijoje, jeigu būtų sudaryta statuso sutartis. Penki tokie sustarimai beveik jau parengti e, su Vakarų Balkanų šalimis. Dabar mūsų pasiūlyme panaikiname tą pribojimą, kuris buvo nustatytas, kad tai yra kaiminės šalis. Agentūra e, galės užsimti veiklą ir kitų trečių šalių teritorijose, ne tik kaimyninių. Ir žinau, aš tai, kad tai yra jautrus klausimas, bet čia numatyta galimybė bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis gražinimo srityje. Ir tai yra pateikta naujame komisijos pasiūlyme. E, Pradinėme, svarstant pradinį pasiūlymą, dėl tų dalykų nebuvo sutarta, bet kaip matysime, komisija mano, kad yra priežasčių pradėti iš naujo tas diskusijas dėl kai kurių iš šių punktų, nes Komisijos nuomonė jų reikia, kad būtų galima geriau susitvarkyti su migracija. Ir dabar e, turbūt apsiribo, apsiribosiu paskutiniu sakiniu. Šiandien turime Europos e, IFADO e, sistema keistis tikrais ir padirtais dokumentais sistema pradėta dėkti senai, praėjus amžiaus 10-ame dešimtmetyje, e, reikia atnaujinti pagal Lisaboną, taip pat ir mes siūlote, kad e, BSG CG e agentūra taptų atsakinga už šios sistemos valdymą. Paskutinė pokyčio priežastis yra ta, kad šie poveikiai turi didelės įtakos pirmai reglamento versijai Mums taip pat reikia peržiūrėti agentūros valdysenos modelį. Nes kai kas dabar tai vadina, kad mes siūlome monstrą, agentūrą, kuri turės daug pinigų, daug atsakomybės ir dėl to reikia užtikrinti, kad jos kontrolė būtų pakankama ir veiksminga ir kad politinis e, vadovavimas būtų taip pat numatytas. Taigi valdysenos prasme mes taip pat padarėme tam tikrų pakeitimų. Tai tiek, ponė pirmininkė, ne visai trumpai, bet tokios yra priežastys, kodėl, kodėl, kodėl patikėme šį pasiūlymą. Dėkojame parlamentui, kad jis suprato, jog pasiūlymas turi būti svarstamas skubiai ir paskyrė pranešė per labai trumpą terminą. Turiu pasakyti, kad komisija yra pasirengusi e, sustikti kiek tiek kartų, kiek reikės įvairiausiais lygmenimis, kad galėtume paaiškinti pasiūlymą dar kartą, atsakyti visus parlamentarų klausimus. Taigi esame visiškai pasirengę bendradarbiauti su jumis. Beje, mes. E, atsiprašau, kad savo pasakymą baigsiu tokiu e, labai paprastu sakiniu. Daug dalykų komisijos pasiūlyme yra nauji, bet visgi yra ir daug nuostatų, kurios nebuvo paliestos. Ir aišku, skaitant komisijos pasiūlymą, nekivaizdu, kokią kategoriją pakliūna tam tikra nuostata. Ir mes per ateinančias kelias dienas pateiksime jums e, versija su aiškiai matomais pateikimas. Ta versija neturės teisinio jokio statuso, bet jūs galėsite aiškiai matyti, kas e, jau yra dabartiniuose teisės aktuose, pirmame reglamente ir tai, e, su kuo krapštėsi toliau komisija. Taigi, pirmininkė, užtrukau šiek tiek daugiau, ne 10, ne 10 minučių, bet pasakiau viską, ką norėjau pasakyti ir esu dabar pasirengęs pabandyti atsakyti į įmanomus e, jūsų parlamento narių klausimus. Ačiū. Pone Dekazer, labai puikus, ponas Dekoster, labai puikus puikiai pateikta analizė, kuri yra labai reikalinga, kad geriau suprastumėme situaciją. Taigi dėkoju už visus paaiškinimus. Yra e, du prašymai pasisakyti. Metzola ir Niedermüller. Deprė taip pat. Trys. Jeigu dar kas nors norite pasisakyti, Daukite ženklą, panašu, kad daugiau pasakyti norinčių nėra. Pane Metsola pirmoji. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui už puikų pristatymą. Man atrodo, kad e, vertindami tai, kaip dirba ir keitėsi Frontexas, suprantame, kad e, daug kas pasikeitė, agentūra išaugo, susiduria su papildomais naujais iššūkiais, tai reiškia, kad reikia modernizuoti agentūrą, kad ji patenkintų ES valstybių narių poreikius. Pradėsiu nuo laiko terminų. Norėjau, norėčiau, norėjau, norėčiau, kad visą tai būtų padaryta iki gegužės mėnesio rinkimų. Sieksiu, kad taip ir nutiktų. Tai reiškia, kad visi dirbsime gan, gan per trumpą laiką, bet tikiuosi, kad terminų pavyks mums pasiekti. Labai svarbu, kad agentūra įgyventų savo misiją, užtikrintų išorės sienų saugumą ir tą turime padaryti per trumpą ir greitą procesą, kad agentūra uh, visapusiškai veiktų įgyvendintų papildomas užduotis, kurios joms jai patikėtos iki 20 metų. Tai yra ta galimybė, kurios negalime pražiopsoti, nes galiausiai niekas nenori superagentūros, kuri būtų neveiksni. Mums reikalinga tokia agentūra, kuri gali duoti rezultatų, įgyvendinti papildomus uždavinius ir atsakomybę. Prisimti. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas geras, mes galime pasikliauti tuo pasiūlymu, toliau jį tobulinti. Uh, ir galiausiai parengti tokią sistemą, kuri veiktų ne tik popieriuje, bet galiausiai veiktų ir praktikoje, palei išorės sienas. Agentūros efektyvumo didinimas yra labai svarbu. Taip pat mes privalome atsižvelgti į valstybių narių kompetenciją ir atsakomybę. Negalime siūlyti kažkokiu tai e, kažkokio tai kompetencijos perkelimo valstybė, ES iš valstybių narių, nes yra ir atitinkamų įstatymų, pavyzdžiui, jūrų saugos konvencija ar panašus gelbėjimo, gelbėjimo darbų nuostatos nesikeis. Taigi labai daug dabar yra kalbama apie 10 tūkstančių ilgalaikių darbuotojų dislokavimą, tai yra papildomas pasiūlymas, tokiu būdu agentūra gaus tuos žmogiškosius išteklius, kurie yra reikalingi. Kodėl agentūra pirmiausia turėtų pasikliauti valstybėmis narėmis, kad būtų gauti reikiami darbuotojai? Būtent kalba eina apie tas valstybės narės, kurios ir e, darbuotojus vietoje siunčia. Taigi 10 dešimt, tūkstančių nuolatinių darbuotojų korpusas nėra tik tai kažkoks tai žodis, bet tai yra realūs uh, skaičiai, kurie yra žmonių, kurie yra reikalingi agentūrai ir tai nebūtų tie darbuotojai, kurie būtų dislokuojami visi vienu metu. Bet taip pat turime pažiūrėti, kokia yra to korpuso sudėtis. Ar būtų prasminga galbūt pasikliauti trumpalaikiais darbuotojais, dirbančiais termin, pagal terminuotas darbo sutartys, galbūt geriau būtų tais pačiais finansiniais ištekliais pasikliauti ir apmokyti savus agentūros darbuotojus, o valstybės narės tokiu būdu pasiliktų savo patyrusius darbuotojus, štai tą irgi reiktų panalizuoti. Ir kalba neina vien tik tai apie tuos papildomus e, darbuotojus, kurie parengti būtų dislokavimui, bet kalba eina ir apie įrangą, apie tai, kas yra būtina, kad misijos būtų pradėtos nedelsiant, be vilkinimų. Ir tam tikslui reikia paskirti, aišku, daugiau lėšų agentūroms. Papildomi uždaviniai ir atsakomybė turi būti paremta tinkamu biudžetu. Mane stebina tai, kad agentūra jau šiandieną gali nuspręsti įsigyti techninio, techninę įrangą. Ta buvo galima daryti nuo 2011 metų, tačiau realistiškai tas nebuvo daroma dėl to, kad agentūra neturėjo finansinių išteklių tam tikslui. Kitas svarbus pasiūlymo elementas yra tai, kad daug dėmesio skiriama gražinimams. Mes turime pasirūpinti, kad gražinimų skaičius išauktų ir apsauga turi būti suteikiama visiems, kuriems yra reikalinga. Tuo pat metu turime padaryti daugiau, kad būtų sugražinti tie, kuriems ta apsauga nėra numatyta, kad jie būtų greitai ir saugiai sugražinti į savo šalis. Ir čia, aišku, agentūra turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Mano valstybėje narėje, kuri nedidelė yra ir kuri nebūtinai turi diplomatinės atstovybės visose kilmės šalyse, šalyse, kur turi būti sugražinti tie Migrantai tokiu atveju štai ši agentūra tikrai padėtų valstybėms narėms sutvarkyti visus reikiamus dokumentus, kad tie asmenys būtų sugražinti trečių šalių piliečiai, kurie netenkina pasilikimo ar gyvenimo ES sąlygų. Valstybės narės bus tokiu atveju vienintelės, kurios priims sugražinimų sprendimus. O agentūra turėtų padėti e, tame procese, priimant tokius sprendimus. Ir visos tos papildomos užduotys turi būti įgyvendinamos laikantis pagrindinių teisų principų. Ir aš pasirūpinsiu, kad dėl to būtų susitarta. Agentūra jau parodė, kad tai yra vienas iš jos prioritetų. Mes sustiprinome agentūros žmogaus teisų tarnybą ir parlamentas tikrai buvo, ėmėsi lyderio, lyderio vaidmens, nes mes reikalavome, kad agentūra įgyvendintų skundų mechanizmą kuris buvo įtrauktas į komisijos pasiūlymą jau prieš dviejus metus. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes galime ir toliau siekti agentūros efektyvumo ir taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų. Daug ką galima, aišku, pasakyti apie tokį, tokią plačią temą, bet aš dar norėčiau paminėti kelis svarbius elementus ir tada jau baigsiu savo pasisakymą Tai, kad Eurosol yra įtraukta į agentūrą, yra labai pozityvu. Valstybės narės nacionalinius koordinavimo centrus įsteigs. Tokiu būdu bus galima geriau keistis informaciją ir ją suderinti su kitomis sistemomis. Agentūra turi bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir remti jas sienų valdymo ir migracijos bei sugražinimų srityje. Ir galiausiai mes turime surasti būdų, kaip būtų galima agentūrą padaryti patrauklę darbo vietą. Mes visi žinome, kokiais, su kokiais sunkumais susiduria agentūra, samdydama darbuotojus. Thank you Taigi sistema turi būti lanksti, kad tenkintų agentūros poreikius, bet tuo pat metu turime pasirūpinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos lyginant su kitų agentūrų darbuotojais. Taigi, pabaigai, norėčiau padėkoti komisijai už pasiūlymą. Pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas prasidės po kelių minučių. Aš laukiu darbo, bendro darbo su visais šešėliniais pranešėjais, kad parengtumėme veiksmingą rezoliuciją. Dėkoju. Peter Niedermüller. Ačiū. Ačiū komisijai už pristatymą. Dėkoju pranešėjai už puikią įžangą. Aš į detalės nesileisiu, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 16 metų 28 birželio dieną Europos parlamentas ir taryba susitarė dėl Europos sienų ir pakrantės agentūros ir naujas reglamentas įsigaliojo 16 metų rugsėjo mėnesį, kaip jau minėjo komisijos atstovas. Ir abi institucijos e, pasveikino vieną kitą dėl to, kad buvo primtas skubus ir greitas sprendimas. Ir štai dabar praėjo dviejai metai yra pateiktas naujas pasiūlymas, kaip būtų galima sustiprinti Frontexo įgaliojimus. Ir aš aišku, suprantu, kad mm, labai taip elegantiškai yra interpretuojamas tas tekstas, bet e, ir nauja jo versija, bet nesame iPhone gamintojai ir čia nereikia nuolatinių tų atnaujinimų. Ir šiek tiek e, būkštauju, kad tas naujas pasiūlymas iš Europos komisijos 2018 metų lyderių suvažiavimui yra tik dar viena nuolaida valstybėms narėms, nes panašu, kad nebus daromi nauji kompromisai. Nors sumažėjo nelegalių migrantų skaičius lyginant su to, kas vyko per pastarosius dviejus metus, tokia informacija teikia Eurostat ir EASO, bet komisija netgi nesiūlo pakeisti dabartinį reglamentą, siūlo visiškai naują tekstą. Tai šiek tiek esu nustebęs, kodėl reikalinga reformuoti Frontexą dar kartą ir kokia prasmė buvo mūsų darbo 16 metais. Taip pat komisija uh, pasisavina kai kurias idėjas iš ankstesnio pasiūlymo, pavyzdžiui, kad agentūra galėtų organizuoti sugražinimus iš trečiųjų šalių į ketvirtąsias šalis. Bet institucijos e, ne, ne, tai idėjai nepritarė 16 metais, dabar ji nu, iš naujo siūloma. Komisijos pasiūlymas dėl 10 tūkstančių 000 nuolatinio korpuso įsteigimo, jau apie tai buvo kalbama, bet iš kur toks skaičius ištrauktas, nėra, nebuvo atliktas joks poveikio vertinimas šio reglamento ir įsivaizduoju, kad teks prie to priprasti. Nes tas pats e, buvo ir ankstesnio reglamento atveju. Aš galėčiau dar pažymėti, kad Frontexas dirba su išplėstais įgaliojimais nuo 16 metų. ESO savo įgaliojimus e, viršyje, savo įgaliojimus jau galybę metų. Ir aišku, Kai kas gauna naudos iš migracijos krizės, kai kurie ne. Ir labai skeptiškai vertinu šį pasiūlymą ir ypatingai tai, kaip tas pasiūlymas pateikiamas. Aš nemanau, kad reglamento toks iš esmės, iš, iš, iš esmės naujas variantas duos kokios naudos. Ačiū, dar vienas šešėlinis pranešėjas, panas Depri. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjo, šešėlinės pranešėjos Natali Grisbek vardu, kuri negalėjo dalyvauti šiandienos komiteto posėdį ir, kiek suprantu, ji negalės dalyvauti ir šešėlinių pranešėjų pirmajame susitikime, kuris turėtų įvykti iškart po šio posėdžio. Ir aš norėčiau kelias pastabas išsakyti. Tai, kas rūpi mūsų šešėliniai pranešėjai jau apie dešimt metų, šeštaisiais, septintaisiais metais buvo tokia Rabbit programa parengta. Aš tada buvau to, tos programos pranešėjas. Kas tai yra per programą? Tai yra galimybė valstybėms narėms e, dislokuoti savo darbuotojus, agentus tam tikrose valstybėse narėse, kurios susiduria su didelė migrantų banga. Dabar kalbame apie tą nuolatinių darbuotojų korpusą, Bet aš atsimenu, kad tuo metu daugelis pasisakė prieš ir mes tada vertinome tą pasiūlymą. Taigi, keli klausimai. Man labai neramu dėl tokių agentų statuso. Koks bus jų statusas tokių darbuotojų? Turime nacionalinius darbuotojus, yra toliau tos trys kategorijos įvairių agentų. Ir Tai yra nacionaliniai darbuotojai, kurie yra iš valstybių narių, bet yra ir e, tie darbuotojai, kurie dirbs e, palei išorės sienas ir kaip bus su tuo apmokėjimu ir jų skirtumu. Aš manau, kad tai labai reali pro problema ir manau, kad reiktų ją įsigilinti toliau dėl sugražinimų. Aš suprantu, kad kas yra visiškai nauja tame pasiūlyme dėl sugražinimų. Bet ar tai reiškia, kad yra pratesiami įgaliojimai, išplečiami įgaliojimai, ar tiesiog yra galimybė mobilizuoti darbuotojus papildom, papildomus darbuotojus, ar yra praplečiami įgaliojimai. Ir bent jau už tų mano matytų skaičių 17-16 metais. Matau, kad sugražinimų skaičius neaugo, bet mažėjo, jeigu galime pasikliauti tuos skaičius, kuriuos aš mačiau. Toliau bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Žinoma, reikia pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas vyksta pasirašus sutarimus su trečiosiomis šalimis. Ir aš kiek suprantu, yra deramasi dėl susitarimo su Vakarų Balkanų šalimis. bet e, turint omenyje dabartinius migrantus, tai dauguma jau iš pietų pas mus atvyksta, kiek aš suprantu, tai gal reiktų su pietų valstybėmis pradėti tas dėrybas, nes čia, aš manau, reikalingas susitarimas ypač šiuo metu. O kalbant apie suderinimą su Lisabonos sutartimi, ką jūs turite čia omenyje, kas yra tas suderinimas su Lisabono sutartimi? Ką tai reiškia praktikoje? Ir galiausiai dėl agentūros valdymo nelabai supratau, koks tas yra valdymo modelis, bet aš nesu šešėlinės pranešėjas, kaip sakiau, taigi nesu taip įsigilinęs šį klausimą, kaip mūsų šešėlinė pranešėja panė Grisbek. Uh, Dėkoju. Nuskambėjo kai kurie klausimai komisijos adresu. E, kaip ir baigėsi šių klausimų aptarimas, ponė Dekaiser, dar suteiksiu Jums e, dvimtis atsakymams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad iš esmės teigiamai žiūrite komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad tai yra geras atspirties taškas, o dėl jūsų pabrėžtų elementų. Uh, tai norėčiau komisijos vardu atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Tai yra tai, kad bus laikomasi pagrindinių teisų ir tarptinių e, pareigojimų e, visoje agentūros veikloje. Mes e, per trilogus, kai buvo dermasi dėl EBCG.01, tarsi jokaudami ir parlamentas e, norėjo, kad pasiūlymo kiekviename straipsnė buvo paminėta pagarba pagrindiniams teisėms. Aišku, tai nebuvo padaryta, tačiau galiu patikinti, kad e, tinkamose vietose tekste yra numatyti visi reikalingi saugikliai. Taigi paraginčiau dar sėkiai įsigilinti komisijos pasiūlymą. Mes e, visiškai niekur tekste nepakeitėme šių saugiklių. Tikrai Mes nebandėme atsukti laikrodžio e, rodiklės atgal. Ne, komisija šiuo požiūriu visiškai pritarė parlamentui, kad reikia užtikrinti pilną pagarbą pagrindiniams teisėms e, bet kokioje agentūros veikloje, įskaitant, e, vykdant ir operatyvinę veiklą trečiosiuose šalise. Taigi, jeigu parlamentas norėtų daugiau saugiklių, mes mielai įsiklausysime jūsų nuomonę. Toliau. Dar. Mm, kolega pasisakęs gan neigiamai e, vertina pasiūlymą ir abejoja, ar apskritai būtina parengti naujos redaktus BCG pasiūlymą. Nemanau, kad kas nors nuneiks, jog yra poreikis keisti teisės aktą, juolab, kad pagal dabartinį mechanizmą dėl žmogiškųjų išteklių, kurie teikiami E, agentūrai praktikai nepasitvirtina. Na ir iš tikrųjų delegavimo sistema neveikia ir iš tikrųjų vykdant daugum operacijų agentūra negali gauti jai reikalingos pagalbos. Tokia situacija tikrai neprimtina. Mes dabar parengėme sistemą, kur yra numatytos trys kategorijos. Gal kai kas skamba painiai, tačiau techninius susitikimus esame pasirengę labai nuodugniai, detaliai paaiškinti, kaip bus užtikrinta, kad agentūra visuomet e, galės pasinaudoti tuo dešimties tūkstančių rezervų. Taigi iš tikrųjų E, reikėtų tai užtikrinti, taip pat reikėtų pakeisti reglamento nuostatas dėl Eurosūro ir jo vertinimo, nes per BCG negali e, palikti kažkokių nuostatų tam, kad jos būtų reglamentuojamos kitose teisės aktuose. Reikia nuoseklumo dėliai viską reglamentuoti šiame reglamente. Būtent tai ir pagrindžia, kodėl reikia išdėstyti naują redakciją. Uh, nes BCG reglamentas ir Eurosūro reglamentai bus išdėstyti nauja redakcija. Ir tam, kad tačiau tai bus padaryta tik šiuose dviejose minėtose srityse, o taip pat ir gražinimo srityje. Ir galiu atsakyti, kad uh, išdėstymas nauja redakcija reiškia, kad komisijos pasiūlymas turi pateikti tam tikrų formatų. Jūs būtumėte gavęs pasiūlymus nuo 400-450 um, puslapių, kur būtų nuorodas į kitas, kitus teisės aktus, kuras yra atitinkamų nuostatų, toks formatas tikrai nepritaikytas praktiniam darbui, todėl mes parengėme naują uh, pasiūlymą, tačiau daugelis nuostatų yra tiesiog identiškai perimtos iš dabartinio pasiūlymo. Tai reiškia, kad mes nekeičiame esminio EBCG reglamento principų. Be to, kaip jau esu minėjau, mes e, teikėme siūlymus dėl tų aspektų, dėl kurių prieš dvis metus teisėkuros e, institucijos buvo prieimusios sprendimus prieš dvis metus. Pavyzdžiui, trilogija buvo kalbama gražinimą bendradarbiavimą su trečiomis e, šalimis ir manome, kad atsižvelgiant į dabartinę politinę situaciją mes turime turėti galimybę teikti paramą agentūrai. Aišku, neteigime, jog parlamentas turi iš karto viskam pritarti, bet kita vertus E, prieš dvis metus e, bent teisėkuros institucijos išbraukė tam tikrus aspektus, prieš dvis metus tai tai nereiškia, kad dėl to nebediskutuosime. Komisija paaiškino, dėl kokių priežasčių iš naujo pradėtos diskusijos, no, o po to jau parlamentas galės e, įvertinti, ar yra pakankamai priežasčių pozicijai pakeisti, ar vis dėlto jūs laikysitės tos um, pozicijos, kuri buvo primta 16 metais, tai yra nenorite, kad agentūra teiktų paramą gražinant e, migrantus iš trečiųjų ketvirtasias šalis. Ponas Depre dar atkreipė dėmesį į keletą kitų klausimų, pažiūrėjau, dėl fado. Tai iš tikrųjų uh, Mielai apie tai plačiau pakalbėčiau, tačiau kadangi skirtos tik dvi minutės, dėja tikriausiai to negalėsiu padaryti. Tai yra gan techninio pobūdžio klausimas, tačiau bendraudamas dvi šalių pagrindų, mielai tai paaiškinčiau. Arba galbūt per ateinančias dien, keletą dienų ar savaičių surinksim ir techninio pobūdžio susitikimus, mielai tuos klausimus atsakyčiau tenais. Dėkoju, kad atvykote. Na, šešėliniai pranešėjai nurodė, kad po, iš karto po posėdžio jie pradės savo šešėlinių pranešėjų e, posėdį. Perkime prie kito darbo tvarkės punkto. Trečiasis punktas - Eurojusto ataskaita dėl terorizmo finansavimo. Ir ponas Lenart, tai yra Luksemburgo komandiruotas Eurojusto nacionalinis narys, atliks šį pranešimą. Frank?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 Agustin, stay here. Thank you. The meeting will not be very defensive. Okay. So our next point of agenda is the president. Kitas darbo tvarkės punktas - Eurostato ataskaita dėl terorizmo finansavimo. Ir Panašiai kaip ir ankstesniais metais buvo rengimas panašias e, ataskaitas, kalbam apie pavienis atvejus, taikytinas priemonės, suteiksiu žodį ponui Lenertui, jis yra, kaip minėjau, Luxemburgo komandiruotas, jis Eurojusto nacionalinis narys, jis e, šiandien mūsų posėdžio metu padarys pranešimą, atsakys į klausimus ir pastabas. Prašau, žodis jums ir dėkoju, kad atvykote. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. E, e, Rustojų kolegija paprašė manęs trumpai pristatyti naujausią ataskaitą dėl e, terorizmo finansavimo. Na, įparengta apytikri prieš šešis mėnesius, taigi yra dar pakankamai nauja ir aktuali. Ir šios ataskaitos pagrindinis tikslas yra nušviesti mūsų veiklą kovos su terorizmo finansavimo srityje. Mes netliekame rizikos, tas, e, rizikos vertimo ar politinės e, analizės, mes to negalime padaryti, tai netitinka ir mūsų įgaliojimų. E, be to ir mūsų turima informacija negalėtų parengti atitinkamą ataskaitą, nors, aišku, tikriausiai to daug kas pagėdautų. Dėl to negalime padaryti. Na, o ataskaitoje iš esmės e, nurodome, jog mes labai veiksmingai talkininkavome valstybėms narėms šioje jautrioje srityje, padedame užtikrinti bendradarbiavimą e, ir tai yra mūsų misija pagal įgaliojimus. Tai Na, na be, be abejo, viskas, kas yra susijęs su terorizmu, yra jautrus klausimai, neretai konfidencialus. Na ir yra kitų tarnybų, policija, slaptosios tarnybos, kurios yra kompetitingos rytyje. Tiesa, šis užduotis talkininkauti, užtikrinti bendradarbiavimą nėra lengva. Na, vis dėlto yra tam tikro atveju, kurie rodo, kad kartais galime padėti. Na, gal konkrečiai tų atvejų nepristatysiu, mes tiesiog atrinkome kai kuriuos atvejus, kurie tiesiog iliustruoja tai, ką mes galime padaryti. Na ir tai rodo, kad net ir šiais atvejais kolegos gali kreiptis į mus, mes laikui bėgant sukopėme patirties, kaip talkininkauti kolegoms e, tokiais atvejais. Na ir kaip pamatysite, Iš esmės, e, daugiausiai sutelkime į užsienio kovotojus, grįžtančius į ES. Taip pat e, yra atvejai susijusių su trečiosiomis šalimis. Taigi mes turime kontaktinių punktų tinklą, kuris e, tikrai pasitarnauja. Sudėtingas klausimas, na, ne visuomet galima užtikrinti bendradarbiavimą šioje srityje, tačiau iš tikrųjų kiek įmanoma stengiamės padėti kolegoms. Be to, kaip pamatysite, šioje ataskaitoje nušviesta, kaip mes galėtume uh, talkininkauti uh, pagal užklausas Nes kadangi visuomet e, mus galima pasiekti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, mes turime e, ekspertinių žinių, turime patirties ir tai padeda tokiais atvejais. Tai padeda ir mūsų kolegoms prisidėti prie to, kad e, nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybę. Na, kai kalba eina apie grįžtančius e, užsienio kovotojus, tai situacija yra sudėtingesnė, mm. nes tai ne tas pats, kaip, pavyzdžiui, yra žmogžudyščių atvejai. Tačiau turime dėti visas manomas pastangas tam, kad būtų sutrukdyta šiems asmenims sugrįžti, o jeigu jau jie kartą sugrįžta, sutrukdyta jiems atlikti tokius išpolius, kaip kad Briuselyje. Yra ir kitų pavyzdžių, kurie rodo, kaip mes padedame tyrimo, tyrimo komandoms. Taip pat jau tris rytis. Tai reiškia, turime pirmiausia rūpintis, kad būtų sukurtas pasitikėjimas ir užtruko, kol kolegos pradėjomis pasitikėti ir dėja įvykiai Paryžiuje ir Briuselė reiškia, kad e, mums dabar tenka susidurti su daugeliu atveju. Aišku, būtų be geriau, jeigu tokios priežasčios nebūtų, tačiau tie atvejai yra ir dabar turime kompetencijos, o kolegos mumis pasitikė. Sugryšiu prie pasitikėjimo, nes mes gauname informacijos e, iš e, įslaptintų šaltinių. Na ir jeigu sudarome prielaidas tam, kad tarnautojai susitiktų, jie gali pasikeisti informaciją, kurią šiaip net galima keistis elektroninėmis priemonėmis. Jie gali aptarti strategijas. Taigi asmeniniai susitikimai yra viena iš mūsų veiksmingiausių turimų priemonių. Nes padedame susitikti pareigūnams, taigi e, mes nesame kažkokia papildoma pakopą. Mes tiesiog telkininkauname tam, kad kolegos pareigūnai iš Prancūzijos, Belgijos, iš kitur susitiktų, aptartų tai, ką jie daro. Ir mm, ataskaitoje pamatysite, kad iš tikrųjų užtikriname tokius susitikimus. Taip pat bendradarbiauname su um, Europolu. Um, tokių susitikimų metu galima pasitelkti ir Europolo žinias. Taip pat kalbėjau apie trečiasis šalis, bendradarbiauname su JAV tarnybomis, tai svarbu šios rytyje. Uh, Taip pat palaikome ryšius e, ir turime kontaktinius asmenys ir kitose šalise. Taip pat prisidedame finansiškai. Nes e, jeigu turi lėšų atvykti tiems pareigūnams į Hagą, užtikrinamas e, vertimas, tai kartais tai yra tai, ko trūksta, nes neretai tarnybų visose valstybės narėse biudžetai riboti, jie tokių galimybių neturi. Tiek dėl pirmosios dalies. Antroji dalis. Ten yra pristatyti tam tikri atvejai, kurie iliustruoja šią veiklą. E, taip pat mes stebime tai, kas vyksta kitose valstybės narėse, yra naujesnių, yra senesnių atvejų. Jie yra susijęs su skirtingomis teroristų grupuotėmis nuo PKK ar kitų arabiškais pavadinimais grupuočių, renkame įrodymus. E, taip pat kalbame ir apie išteisinimus, nes e, taip, tai yra susijęs su teisinės viršinybės principais dėl finansavimo. Tai aišku, ir kitose formose vyksta tokios diskusijos, ar finansavimas turi būti konkrečiai susijęs su konkrečiu atveju ar ne. Na ir kaip pastebėsite, kalba eina apie nedidelės sumas, pavyzdžiui, apie 250 svarų sterlingų vienu atveju, taigi kalba neina apie milijoninės sumas tokiais atvejais. Bent jau mes nekanome tokios informacijos ir todėl aptikti tokį finansavimą valstybėms narėms yra sudėtinga. Šio dokumento tikslas yra nušviesti bendrą vaizdą tam, kad būtų aišku, kas vyksta pasaulyje. Uh, na, aišku, atspindima tik tais labai nedidelė to, kas vyksta dalis, bet kita vertus tai rodo, jog mūsų užduotis yra talkininkauti tokiais atvejais, turime išteklių, turime žinių ir Taip pat galime užtikrinti konfidencialumą ir pasitikimą, kas e, labai svarbu šioje srityje. Na, nu, o paskutinė dalyje yra nušviesti teisės aktai, teisinė padėtis. Aš manau, kad tai mažiausiai įdomi dalis. Kaip žinia, štai toks trumpas pristatymas iš mano pusės ir jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Labai ačiū. <clears throat> Ar turite klausimų? Ar komisija nori pasisakyti? Ne. Labai greitai ir trumpai, bet tai nereiškia, kad jūsų darbas nėra svarbus. Turbūt tikrai turime padėkoti Jums už pasiektus rezultatus. Na ir priešingai Jeigu jūs nedirbtumėte šio darbo, tikrai būtų situacija prastesnė. Taigi labai ačiū, jeigu klausimų nėra. Dėkuoju Jums. Taigi dabar padarome pertrauką iki 16.30 ir tada pratęsime nuo ketvirtojo punkto. Ačiū. Colleagues. Kolegos, galime tęsti darbą. Ačiū, kad susirinkote. Šiek tiek palaukėme, kol susirinks pranešėjos ir pranešė, šešėliniai pranešėjai ir juos pavaduojantis. Na ir dabar ketvirtas mūsų darbo tokias klausimas - taisyklės skirtos palengvinti keitimas e, finansinę ar kitą informaciją, siekiant e, užkirsti kelią, susekti, tirti ar persakyti kai kurios baudžiamosius nusikaltimus. E, taigi šiandien bus pristatomas pranešimo projektas ir noriu dabar suteikti žodį pranešėjui, kurį pana Radė pavaduoja pana, panas Lenartas. Prašom. Ačiū pirmtė, jūs teisus. Man tenka garbė pavaduoti poną Radev, kuris dėja negalėjo šiandien atvažiuoti. Ir parašysiu jo pareiškimą, kuris man perdavė. Ne vieną kartą mes, kaip Europos parlamento nariai, reikalavome, kad savalaikiškai būtų keičiamas informacija tarp kompetitingų institucijų, nes tai yra būtina kovoti su rimtais nusikaltėmis, skaitant terorizmą ir pinigų plovimą. Trūksta informacija, buvo praleistas progos persekėti svarbius nusikaltimus, nutraukti tokią veiklą, sustabdyti teroristinių e, nusikaltimų rengimą. Daug tyrimų buvo nutraukta, nes trūko informacijos, įskaitant finansinę, bankinę informaciją. Reaguojant į tuos iššūkius, Europos komisija tai, siūlo gauti prieigą tiesiogiai prie nacionalinių duomenų centrų Europol ir nacionaliniams skyriams. Pasiūlyme taip pat palengvinamas bendravimas tarp e, finansinės žalybos informacijos e, institucijų e, ir kompetentingų institucijų ir Europolo. Taip pat apibrėžime, kokios informacijos galima prašyti ir keistis kokią informaciją tarp kompetentingų institucijų ir numatomi terminai tokiems informacijos apsikeitimams. Pas Pranešėjas pritarė komisijos pasiūlymams, nes tai yra prioritetas kovojant su pinigų plovimu atitinkamai susijusiais e, nusikaltimais, terorizmu ir apskritai visais spaudžiamaisiais nusikaltimais. Todėl sveikintina e, nuostata dėl galimybės gauti bankų duomenis e, kompetentingoms institucijoms, kovojant su rimtais baudžiamaisiais nusikaltimais. Ir čia remiamės taip pat penktąją kovos su pinigų plovimo direktyva. Pranešėjas sutinka, kad keitimas informacija tarp finansinių žvalgybos tarnybų ir kompetentingų institucijų turi būti stiprinama. Tuo pat metu jis primena, kad yra skirtingos žalgy... finansinės žvalgybos institucijų struktūros, o toms e, tarnyboms reikia išlaikyti savo veikimo autonomiją. Todėl reikia numatyti galimybę leisti e, toms institucijoms e, reaguoti į prašymus e, pateikti informaciją, atsižvelgiant į tai, ar tokios informacijos ar analizės teikimas negali, gali neturėti, neturėtų neigiamos e, įtakos vykstančiai jų analizai, ar jeigu informacijos skleidimas gali turėti neigiamos įtaikos fiziniam ar juridiniam asmeniui. Terminai keistis informacija šiek tiek pratesti, kad e, finansinės žvalgybos tarnybos turėtų pakankamai laiko sureaguoti. Na ir pagaliau pranešėjas nori suvienod, su, suderinti duomenų aps, ap, ap, apsaugos režimą su šiomis nuostatomis. Taigi, ponas Radėvas pateikė tokius prašym, pareiškimą ir e, jis prašo šelnių pranešėjų pateikti savo nuomonės, kurios bus jam perdotos e, ir tai toliau bus dirbdama, aišku, su šiuo pranešimu, o terminas pakeitimams yra spalio 19 diena. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Toliau Katrinos Kiničiai vardu pasisakys Mirjam dalį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, panos Kiničiai noriu pasakyti, kad jis prašo, kad negalėjo atvykti šiandien, nes jis turi kitų pareigų Italijoje šiuo metu, bet noriu padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą ir ji taip pat dėkoja už tas idėjas, kurios pateiktos. Kaip ir daugama kolegų, ji visiškai sutinka su pasiūlymo tikslais ir ypač su tuo tikslu, kad būtų galima lengvinti ir lengviau keistis informaciją tarp nacionalinių finansinių žvalgybos skyrių, teisės saugos institucijų ir Europolo. Iš tikrųjų, kadangi daugelis nusikaltimų yra tarp valstybinio pobūdžio, labai svarbu pagerinti prieigą prie informacijos apie bankų sąskaitas įtariamųjų, jeigu jie e, įtariami vykdė nusikaltimų. Pane Kiničiai sieks e, padėti surasti tą balansą tarp kiekvienos agentūros institucijos e, įsipareigojimų ar prievalių, kad būtų galima veiksmingiau persakyti tokius nusikaltimus. Ir šiame kontekste, pane Kiničiai, dėkuoja pranešėjai už tai, kad jis įterpė tam tikras e, nuostatas, kurios turi apsaugoti finansinio žvalgybos skyrių nepriklausomumą teikiant finansinį informaciją, pateiks keletą pakeitimų, kad būtų sustirintas asmeninių duomenų apsaugojimas, kaip siūlo ir e, asmeninių duomenų priežaros pareigūnas. Ypač ji mano, kad reikia tinkamai apmokyti pareigūnus, kurie dirba su jautriais asmeniniais duomenimis. Taip pat pane Kiničiai nori pakeisti dalį, e, kur išdėsmas sąlygos, kuomet e, finansinės žvalgybos skyriai turi reaguoti į prašymus pateikti informaciją ir kaip jos santykiai būtų plėtojami su Europolu. E, tų skyrių e, nepriklausomumas turi likti nepakeistas pagal penktąją kovos su pinigų plovimo direktyvą. E, taip pat, aišku, reikia stiprinti ryšius su Europolu. Pane Kiničiai, manoma, kad tie tikslai, kuriems Europolas gali prašyti informacijos, turi būti aiškiai apibriežti. Taisyklės turi būti išdėstytos, turi būti numatytos iš, išlygos, ypač tais atvejais, kai tai gali sutrukdyti vykstančiam tyrimui. Keičiantis e, informacijos Europalui, reikia užtikrinti tinkamą koordinavimą ir su nacionalinėmis institucijomis atsakingomis už viešą saugumą ir pranešti apie prašymus pateikti informaciją. Pane Kiničiai mano, kad terminai numatyti e, teikti informaciją turėtų būti šiek, šiek tiek pratesti, kad neatsirastų per nelik didelė biurokratinė našta nacionaliniams e, finansinės žvalgybos skyriams ar nebūtų pakeik, pakengta informacijos teikimo kokybei. Taip pat ji pabrėžia, kad reikia pagalvoti apie nusikaltimų, dėl kurių Europolas gali prašyti informacijos e, apibrieštis, kad būtų galima optimizuoti tuos išteklius, kurios turi finansinės žvalgybos skyriai. Ačiū. Toliau šešėlinių pranešėjų Helga Stevens, prašom. Ačiū pirmininkė, labadiena kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už e, pranešimo projektą šios arbi klausimų. Iš pirmo žvilgsnio aš manau, kad pranešimas yra subalansuosas tas ir pripažįsta žvalgybos, e, finansinės žvalgybos skyrių situaciją. Nusikaltėliai veikia skirtingose šalyse ir todėl turi turtą visoje Europos Sąjungoje, netgi už jos ribų. Jie naudoja šilkinę technologiją perduot, perkelti, pervesti pinigus tarp skirtingų e, sąskaitų, panaudodami skirtingas valiutas labai greitai. Kovojant su finansiniais nusikaltimais, e, finansinės žvalgybos skyriai turi labai svarbu vaidmenį. Ir svarbu, kad jų vaidmuo ne būtų pakeistas, nebent tai būtų labai e, reikalinga. Aš manau, kad tai neturi pakengti ir e, tų skyrių autonomijai, nepriklausomumai, jie turi sugebėti e, nepriklausomai laisvai veikti. E, čia svarbu taip pat autonominiai sprendimai, analizuoti prašymus ir skleisti tam tikrą informaciją. Be to, aš manau, kad prievalė bendradarbiauti FGS e, gali pa, pa, pagerinti darbą keičiant informaciją. Aš pritariu bendradarbiavimui tarp Europolo ir finansų žvalgybos skyrių, bet abejoju dėl tam tikrų nuostatų, kurios gali pakengti jų veiklai. Kaip matote, turime dar daug dalykų aptarti ir e, lauksiu tolesnės e, diskusijos. Ačiū, Eva Žaly. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti šį pasiūlymą, kadangi jis atitinka mūsų frakcijos prioritetui geriau keistis informaciją, kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Pasiūlyme gerinamas keitimasis informacija tik nacionaliniu lygmeniu, o keitimasis europiniu lygmeniu yra vis dar įgyvendinamas per finansinės žvalgybos skyrių tinklą, kurį valdo Europolas. Mes manome, kad ši direktyva būtų, turi būti galimybė sukurti Europinį finansinės žvalgybos padalinį, atsižvelgiant į žaliųjų pasiūlymą ir tai turi būti ambicinga finansinės žvalgybos e, skyrius e, Europ, veikiantis ES, kur būtų koordinuojamas keitimas informacija tarp nacionalinių skyrių. Mes e, nemanome, kad Europos finansinės žvalgybos padalinys turėtų gauti informaciją apie įtartinas žinutės. Tai turėtų būti kontrolės e, mechanizmas ir priežiūros mechanizmas. Duomenų apsaugos klausimas čia yra labai svarbus, nes keliuose pasiūlymos skyriuose, straipsniuose kalbama apie jautrios informacijos apdorojimo susijusio su lytimi, amžiumi ir panašiai ir specifinėmis aplinkybėmis mes nenorime leks specialis įstatymo, kuris būtų nukry, nukrypęs nuo duomenų apsaugos reglamento ar policijos reglamento. 2016 m. 680 reglamente jau yra numatyti reikiami saugikliai, kaip apdoroti jautrius duomenis ir pasiūlyme turėtų būti daroma nuoroda į šį teisės aktą. Aš taip pat sveikinu pokyčių šiame pasiūlyme, ir pranešėjos pasiūlymų projektus. Būtent per kokį laikotarpį turi būti sureaguojama į prašymą gauti informacijos, tai čia reikia, aišku, atvirai pakalbėti, mes turime reikalauti, kad informacija būtų keičiamasi kuo galima greičiau tarp padalinių ir kompetentingų institucijų, kad nebūtų iške, iškeliama grėsmė finansinės žvalgybos skirių veikimui ir jų nepriklausomumui. Kai kurie padaliniai nepasisako pasis, pasisako prieš tokį siūlymą, nes tai pakenktų jų nepriklausomumui ir tinkamam funkcionavimui. Mes manome, kad būtų galima čia alternatyva įpareigoti finansinės žvalgybos padalinius, pateikti motivaciją, kodėl e, yra atsisakoma pateikti informaciją. Bet mes turime, aišku, labai atidžiai e, visus variantus išanalizuoti. Taigi e, laukiame tolesnio darbo dėl šios svarbaus pasiūlymo, kad būtų galima surasti geriausiai manmo variantą, kad kova su nusikalstamumu ir teroristų finansavimu būtų efektyvi. Dėkoju. Dėkoju Alde frakcijos vardu. Vietoj pono Morten Petersen pasisakys Gerard Deprie. Pone pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjus, pono Peterseno, pranešėjo Peterseno vardu, kuris dėja negali šiandien dalyvauti posėdėje ir kuris perduoda savo atsiprašymus. Jis pirmiausia nori padėkoti pranešėjai atliekam, už atliekamą darbą ir džiaugiasi tuo, kad kompetencijų tarp įvairių komitetų konflikto klausimas išspręstas ir prasidėjo realus darbas dėl šio pranešimo. Uh, Dabar jis akcentuoja tai, kad informacijos, finansinės informacijos panaudojimas kovai su tam tikrais nusikaltimais yra labai svarbus. Ir kad mes turėtumėme pasirūpinti, kad bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp valstybių narių būtų įmanomas, užtikrinant taip pat ir asmens duomenų apsaugą. Mūsų šešėlinis pranešėjas taip pat išteiškė norą, būtent jis mano, kad pakeitimų pateikimo terminas yra labai trumpas. Ir nors yra reikalavimai dirbti greitai, vis tiek būtų labai gerai, jeigu tas terminas šiek tiek būtų pratestas. Taigi štai kokia būtų mūsų šešėlinio pranešėjo pagrindinė mintis ir pasisakymas. Ačiū. Žvalgausi, ar yra kitų narių, kurie norėtų pasisakyti. Panašu, kad ne pakviesiu tuomet komisijos atstovus pasisakyti. Ar jie norėtų pasisakyti? Taip. Prašau. Labadiena. Štydel. Esu organizuotų nusikalstamumų ir narko, narkomanijos padalinio direktorius pavaduotoja. Mes kartu su kolegomis iš Justice generalinio direktorato dirbame ties šiuo pasiūlymu. Tai yra toks bendras pasiūlymas ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad dabar judama į priekį, gan greitai rengiant šį pranešimą. Mes balandžio mėnesį patikėme šį pasiūlymą ir norėjome, kad jis būtų patvirtintas dar iki Europos parlamento rinkimų. Ir manau, kad galime tikėtis, kad to padaryti bus įmanoma. Tai padaryti bus įmanoma pagal jūsų nustatytą darbų grafiką. Aš savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi už tą pas, paramą pasiūlymui, kalbant apie teisėsaugos e, teisėsaugos institucijų tiesiog neprieiga prie registrų, duomenų bankų ir duomenų gavimo sistemos. Tai yra labai svarbu teisėsaugos institucijoms ir tokiu būdu tiesiogiai, greitai, skubiai būtų galima gauti prieigą prie tokių registrų, šioms institucijoms ir aš labai džiaugiuosi, kad čia nėra pateikta tam tikslo jokių pakeitimų. Aš gal dar papildysiu keliais žodžiais. Aš esu Despina Vasiliato, esu finansinių nusikaltimų uh, E, padalinio direktorius pavaduotoja ir aš daugiausiai dirbu ties trečiaja šio pasiūlymo antrašte, kur kalbama apie finansinės žvalgybos padalinius. Ir šiandien, kiek supratau, daugelis jūsų apie tai ir kalbėjote. Tai aš norėčiau pasakyti, kad pinigų plovimo direktyva jau yra numačiusi keitimąsi informaciją labai plačiai tarp tokių padalinių ir teisės saugos institucijų ir taip pat informacijos keitimusi tarp pačių padalinių. Ir šio pasiūlymo tikslas yra sustiprinti tą bendradarbiavimą. Ir aš salėje girdėjau iš visų pasisakiusiųjų, kad jūs pritarėte tam, kad tas bendradarbiavimas būtų sustiprintas tarp padalinių ir teisės saugos institucijų. Tačiau, kai skaitau pranešimo projektą, turiu pripažinti, jog šiek tiek sunerimus esu, nes įsipareigojimas bendradarbiauti buvo išbrauktas ir pakeistas kita formuluotė - įgalinti keitimąsi informaciją. Keitimasis informacija įgalinamas jau ir šiandieną su ketvirtaja pinigų plovimo direktyva. Taigi man labai neramu dėl to, kad tie pakeitimai, kurie dabar yra pateikti, neleis sustiprinti bendradarbiavimo tarptų institucijų, bet tiesiog bus numatomas e, toks pats keitimasis informacija, koks egzistuoja ir dabar. Daugelis jūsų minėjote tai, kad labai svarbu užtikrinti finansinės žvalgybos padalinių autonomiškumą ir nepriklausomumą, mes visapusiškai tai remiame ir tam pritarėme, tačiau kai kalbame apie autonomiškumą ir nepriklausomumą, turime suprasti, ką tai reiškia. Mums pirmiausia, tai reiškia politinį nepriklausomumą, be kišimosi ir nepriklausomumą ir autonomiškumą bendrai. Tačiau tai nereiškia, kad jos turėtų, galėtų atsisakyti bendradarbiauti su kitomis vyriausybinėmis organizacijomis kovai su nusikalstamumu. Mes netaip nepriklausomumą traktuojame. Ir dar norėčiau pasakyti, kad mes šį pasiūlymą pateikėme manydami, kad sugebėsime sureaguoti į daug prašymų, kurių susilaukėme iš Europos parlamento, dėl to, kad bendradarbiavimas tarp tų padalinių teisės saugos institucijų turi būti stiprinamas. Mes e, manėme, kad e, įsiklausėme į parlamento prašymą Panamos e, tyrimų dokumentuose ir taip pat NART pranešime, kuris buvo dar šiais metais patvirtintas, kalbama apie, tai buvo pranešimas apie teroristų finansavimą ir ten Paryžiaus konferencijos, kurie vyko šiuo metu balandžio mėnesį, pirmas rezultatas ir buvo tas, kad buvo reikalaujama daugiau bendradarbiavimo tarp finansinės žvalgybos padalinių ir teisės saugos institucijų ir būtent mes manėme, kad to ir siekiame ir aš e, džiaugiuosi, kad jūs politiškai esate įsipareigoję to siekti, bet kad tai taptų realybę, reikia tai atspindėti ir įstatymuose. Ir tas įmanoma tik, jeigu numatysime prievolę keistis informaciją su tam tikromis išimtimis, be jokios abejonės mes galime apie tas išimtis kalbėtis, tačiau prievolė bendradarbiauti turėtų būti privaloma, o ne įgalinanti tik tai. Mes laukiame šešėlinių pranešėjų pakeitimo, pakeitimo ir toliau su jumis bendradarbiausime. Taigi dėkoju už galimybę pasisakyti. Pirmininkas, taigi daugiau pasisakančių jau nematau. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė pranešėjas. Būtent e, turint omenyje, kad šis klausimas yra labai svarbus, reikia paspartinti darbą, kad būtų galima užbaigti jį iki kadencijos pabaigos. Taigi, dėl to pranešėjas ir siūlo šiek tiek kitokią procedūrą ir sutrumpinti pakeitimų pateikimo terminą nei buvo numatyta pradžioje. Spalios 19.17 valanda. Toks yra terminas. Norėčiau priminti, kad tai yra svarbus sprendimas, kurį prieėmė pranešėjas. Taigi, spalio 19. 5 val. po pietų yra pakeitimų pateikimo terminas. Ačiū visiems aptarėme šį klausimą ir dabar turime dar šiek tiek laiko. Jau atvykęs yra ir mūsų pirmininkas. Jis, tikiuosi, perims pirmininkavimo balsavimo procedūrai. Dėkui.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 Uh, um, we'll Kolegos, mes balsuosime po 5.15. Na ir iš tikrųjų svarbu, kad pakeitiniai nariai turėtų balsavimo korteles. E, tai yra, čia galvoju apie kolegas, kurie neįpratę prie balsavimo lybė komitete, taigi paprašysiu pasirūpinti, kad visi turėtumėte balsavimo korteles balsuosime nuo 17.15. Norėčiau, kad e, iš tikrųjų visi būtų salėje. Kolegos, mums e, trūksta narių daugiau nei iš vienos frakcijos, e, taigi kol kas darome pertrauką, kol visi susirinks, balsuosime dėl svarbaus klausimo, todėl e, siūlome, kad palaukti, kol visi surinks, nes trūksta narių ne vien tik iš vienos frakcijos, taigi paprašysiu kantrybės kelioms minutėms. Cornelia, do you have a point of... Kornelija, ar norite pasisakyti dėl e, darbo tvarkos taisyklių? Neturiu kortelės. Jums tikrai reikia kortelės, aš galiu kelti ranką. Ar kas nors galėtum jums atnešti iš trečio aukšto jums kortelę? Galbūt iš GUE frakcijos kas nors atnešti galėtų ponas Hans kortelę. Nes mes kol kas laukime kelių narių. Tikrai reikalinga kortelė, pakartosiu. Can I just... Um, colleagues, just let me make... Kolegos, tiesiog noriu pasitikrinti, ar visi čia esantis turi elektroninę balsamo kortelę. Net ir nelybė nariai, kurie yra pakaitiniai nariai. Atrodo, kad taip, taigi tik tai panas ant kortelės nėra, jei ji nebus atnešta. Uh, Na, iš tikrųjų norėčiau, kad būtų balsama kortelėmis. Trečioje, trečiame aukšte yra balsama kortelių, taigi jums kas nors jūsų kortelę atneš. Pasirūpinsime, mm, kol bus atnešta kortelė. Neturiu kortelės. O kolega atneš kortelę į posėdžių salę, tačiau kito laiko mm, galėčiau balsuoti keldama ranką. Kornelija, nesijaudinkite, mes e, pasirūpinsime, atneš kortelę, o jeigu e, pradėsime balsamą prieš atnešant jūsų kortelę, visiems leidus e, atsižvelgsime jūsų balsamą ranką tiesiog noriu būti tikras, kad nėra daugiau neturinčių kortelės kolegos tiesiog siūlau dar šiek tiek palūkėti, nes e, trūksta narių iš kelių frakcijų, jie yra pakeliui. Jums leidus siūlau truputį ir palūkėti, kol jie atvyks. E, daugiau nei iš kelių frakcijų trūksta narių, taigi paprašysiu kontrybės. Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? Gal galėčiau su kuo nors iš GUE frakcijos pakalbėti. Norėčiau tai padaryti e, dvišalių pagrindų. Aš manau, kad atitinka visų interesą, nes kitaip trikdomas darbas. Ar kas nors e, dar irgi dar neturi kortelės ir ar, ar ji atnešama? Atrodo, kad taip. Na Nenorėčiau čia ko nors gėdinti, tiesiog norėčiau būti tikras, kad visi galime balsuoti elektroniniu būdu. Kreipiuosi koordinatorius, e, sužiūrėkite, ar visi e, dalyvauja Aldi frakcija. Kris koordinatorius šiandieną. O kas yra pavaduojantis? Sofija, ar jūs pavaduojate Gerardai, jūs taip pat koordinatorius e, RALD frakcija patenkinta, viskas tvarkoje, ar visi dalyvauja? Na, tiesiog darau prielaidą, kad viskas tvarkoje. Gue, žalieji, taip pat viskas tvarkoje, EKR, viskas tvarkoje. Helga. FDD. Tiesiog e, sažingumo dėliai kreipiuosi visas frakcijas INF e ir SND, kuris, kur yra Birgit. Taigi taip pat atrodo viskas tvarkoje. Okay, colleagues, we're just... Kolegos, te laukiame, kol bus atnešta viena kortelė. Na, žinau, kad ir vėl čia prasidės. Pone Verdžija. Auga spaudimas jūsų kartelė atnešama. Jei neklystu, taip. Okay, I'll make that announcement. I'll make the announcement. Gerai, apie tai pranešiu. Mm, tiesiog e, nėra vienos kortelės, nebejoju, kad tai bus atnešta prieš pradedant balsavimą. Dėkui kolegos už kantrybę. Ironiškai šiek tiek čia tai pasakiau. Savykumas tarp Europos informacinių sistemų, e, sienos ir vizas, Lenarter ir ponas Melo, du pranešiai. Ar pranešiai norėtų pasisakyti prieš pradedant balsavimą? Atrodo, kad ne. Tuomet siūlau iš karto perėti prie balsavimo. Dėl balsavimo. Tai pirmoji skiltis ir nurodys pakeitimus pirmąją skiltyje balsuojant. Pirmiausia, 125 pakeitimas balsuokime. EPP balsuoja dviem kolegomis per daug. Jeigu jie nustotų balsuoti, tai galėtume toliau balsuoti. Dabar atrodo viskas tvarkoje. Balsavimas baigtas. Patvirt, tai yra atmesta. Na, gera pradžia, pusė darbo, ko ne. 196. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 197. Balsuokime. 197. Ir viskas e, gerai. Taigi balsuojame. Ar visi balsavo? Balsamas baigtas. Atmesta. Kažkas išėjo iš salės patalpų. Siūlau padaryti pertraukėlę. Nes atrodo koordinatoriai šiandien. Atsiprašau, jūs sakėte, kad dviem narys per daug, tai matematiškai kažkas ne taip, trys išėjo. Tai dabar jie grįžta, atsiprašau už e, trikdymą. Uh, Ar norite, kad su, su, sustabdyčiau balsavimą, kol tie nariai sugrįš? I mean, in to... Na kągi, dabar vėl viskas išsisprendė. Komp pirmas kompromisinis pakeitimas, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Vienas e, A kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Antras kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Primta. 386. E, balsuokime. Pakartosiu. 386. Pirmoji skiltis penktame puslapyje. E, visuomet žiūrėkite į pirmąją skiltį. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Trečias straipsnis 399. Atsiprašau, 391. Antroji skiltis. Trečias e, straipsnis 391. Ar visi supratote? 321 pakeitimas, šeštas puslapis, trečias straipsnis. Ar visi balsavote? Dar kartą pakartosiu. Trečias straipsnis. Trečias straipsnis, 391, pakeitimas ponė Ernst. Dabar atrodo, jau visi supratote, balsavimas baigtas, atmesta. Tu, toliau. 399. Dėl trečiojo straipsnio Kornelija Ernst siūlau išbraukti teksto dalį, balsuokime. Ar visi balsavote, tai balsavimas baigtas? Atmesta. 400 pakeitimas. Ponas Nidermiulė. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? Primta. Toliau, trečiasis kompromisas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 429 pakeitimas. Pakartosiu. 429. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Penktas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 443. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Vienuoliktas kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Dvyliktas kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 14 e, straipsnis 522. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 523. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 13 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 14 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 535. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 539. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 73 pakeitimas balsuokime. Septyniasdešimt trečias e, e, pakeitimas dėl 20, 20 <clears throat> puslapis. Balsamas baigtas. Primtam. 17 kompromisinis pakeitimas. Balsamas baigtas. Primta. 569. 23 puslapyje. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 18 kompromisas pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 585. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 21 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Dvidešimt devintame puslapyje kompromisinis 21 pakeitimas. Pakartos. 29 puslapis ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Primta. Šešta. 609 pakeitimas. Balsuokime. 29 puslapyje. 609. Balsamas baigtas. Primta. Šeštas. 610 e, e, pakeitimas 29 puslapyje. Na, Iš tikrųjų, gal neturėčiau frakcijoms nurodyti puslapių. Ar visi balsavote? Ne? Balsamas baigtas. Atmesta. 613 e, balsuojame dėl visos grupės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Primta. Identiški pakitimai 102 e, ir 641. Balsavimas baigtas. Primta. 22 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 622 pakeitimas. Balsuokime. Šeši du du. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šeši du du man nurodyta, kad turėjome balsuoti dėl šio pakeitimo. Tik balsuokit, viskas bus gerai, balsamas baigtas. Balsamas baigtas. Atmesta. Toliau. Identiškas tai pakeitimai. Ne, jų nėra. 6, 3, 4. Balsuokime dėl 634 pakeitimo. Balsamas baigtas. Primta. 635. Atsiprašau, kolegos, dabar balsuosime dėl 104. 104. Balsuokime. <clears throat> Balsamas baigtas. Primta. 23. Kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 24 kompromisas pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 25 kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 26 kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 27 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 34 straipsnis 680. Atsiprašau, kolegos, 34 straipsnis, 110 pakeitimas, 110 balsuokime. Ar visi balsavote, balsamas baigtas. Primta. 20, 29 kompromisas pakeitimas. Atsiprašau, dėl 28 kompromisinio kompromiso balsuosime, suklydau, taigi pakartosiu 28 kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 29 kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 30 kompromisinis pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 702 pakeitimas balsuokime. 702. Balsavimas baigtas. E, primta. 120 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 31 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 32 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 715 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. S, s, 31-72 identiški pakeitimai. Atsiprašau, kolegos. 33 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 41 straipsnis, identiški 727, 76, 75. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 131. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 34 kompromisinis pakeitimas, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 35 kompromisinis pakeitimas. Balsamas baigtas. Primta. 36 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 45 e, straipsnis 145. Pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 743. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 37 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 38 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 39 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas primta. Septyni, penki, aštuoni. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 40 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Toliau. 41 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 42 kompromisinis pakeitimas. Balsamas baigtas. Primta. 43 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 44 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 45 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 820. 820 pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 46 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 47 e, kompromisas pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. E, primta. 175 e, pakeitimas. Balsuome bloku. Balsuokime. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 55 straipsnis. Ne. Aš. Taigi dabar 176 pakeitimas. 176. 55 A straipsnis balsuojame. 176. 55 A straipsnis. Nieko baisaus, neskubėkite. 176 dar galima balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. Penkiasdešimt penktas D straipsnis vienas septyni aštuoni pakeitimas. Vienas septyni aštuoni. Mano balsavimas rašė 60 puslapis, bet jūsų puslapis gali skirtis. 17855D straipsnis. Ar radote visi? Baigiame. Atsiprašau, pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. 179. Baigiame. Priimta. Dabar 48 kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. priimta. Devini keturi trys pakeitimas. Devini keturi trys. Dar kartą 943 pakeitimas, 56 straipsnis, ponios Intveld pakeitimas. Mano balsavimo sąraše yra 74 puslapis. Radote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 49 kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. Toliau 957 ponios Ernst pakeitimas. 957. Septyniasdešimt penktas puslapis pas mane. 957, ar visi balsavote, baigiame priimta. Balsavimas labai artimas, o aš lietai pirmininkauju. O koordinatoriai, pasakykite, jeigu ne visi balsavo. Toliau 58, ne? 57 straipsnis 958 pono Daltono pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 58 straipsnis. 959 ir 960 identiški pakeitimai. Balsuojame. Bodil Valero ir Kornelija Ernst. Baigiame. Atmesti. Toliau 60 straipsnis biudžeto pakeitimai. Visą kompromisą praleidome. 50 kompromisinis pakeitimas. 961 atkrenta, jeigu dėl to, kad pirmas A buvo patvirtintas. Dėl to, kad vienas A buvo patvirtintas, 961 atkrenta. Sunku patikėti, bet e, aš teisus. 50 kompromisinis pakeitimas dar galima balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar Kaip sakiau, biudžeto pakeitimai. Pirmas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. prokuratūra atrodo atsisako veikti. Buvo patvirtinta, bet aš nieko nematau. Antras biudžeto pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Biudžeto trečias pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 973 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas. Penkiasdešimt pirmas kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. patvirtintas. 981. Zilstra ir kiti. Baigiamas balsavimas. Atmestas. Toliau. 986. 65 straipsnis, ponia Rast, balsuojame. Baigiame. Atmestas. 52 kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 189 balsavimas pradamas. Baigiamas. Priimta. 989 balsuojame. Baigiame. Priimtas 53 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. Biudžeto 4 balsavimas pradedamas. Baigiamas priimta biudžeto penktas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. Konstatuojamosios dalis. 198 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 199 balsuojame. atmestas. 200. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Du šimtai vienas. Baigiame priimtas. 202 balsuojame. Baigiame. Priimtas. 206 balsuojame. Du šimtai šeštas. Prašom balsuoti. 206 antroje skiltyje pono Melo. Dar kartą, dabar kai jau žinote, kur viskas yra. 206. 206 mono, pono Melo skiltyje. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 207. Pana Zilstra pakeitimas. Aš paskaitau ir pavardas, kad turėtumėte daugiau laiko balsavimai, nieko asmeniško, balsavimas baigiamas, atmesta. Toliau 2.11 balsuojame. Baigiame. Primta. 2.1.0 pono Melos kiltyje. Baigiame. <clears throat> Atmesta. 214 balsuojame. Vėl pono Lenartos kildis. Baigiame. Priimta. 215 balsuojame. Baigiame. Atmesta. Rezultatai labai artimi. Du du devyni. Balsuojame. Du du devyni. Du du devyni. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 230. 230 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 232 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 236 Balsavimas pradedame. 2, 3, 6. Baigiamas. Atmestas. 2, 4, 9. Pradedame. Baigiame. Atmestas. Toliau konstatuojama dalis iki 276 einam. Pradėjome balsuoti. 276. 276. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. ne 289, 290, 290. 290. Atsiprašau, iš pradžių buvau teisus aš. 289, iš tikrųjų, 289. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 290. Balsuojame. Du devyni nulis turime balsuoti dėl jo. Balsavimas baigiamas, patvirtintas. Du devyni nulis. Du devyni vienas. Ne, ne, ne, jis atkrenta. Dėl šio nebalsuojame. 295. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 296. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Dabar 307. Trys nulis septyni. Ar visi balsavo? Baigiamas. Atmestas. Dešimtas pakeitimas. Baigime. Priimta. 314. Balsuojame. Baigiame. Atmestas 315 balsuojame. Baigiame. Priimta. Amendment 320. 320 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 321. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 322. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dvyliktas pakeitimas. Ne. Dėl jo nebalsuosime. Jis patvirtintas. 327. 327 pakeitimas. Prašau balsuoti. 327. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 328. Prašau balsuoti. 328. Praleidome 324. Balsuokime pirmia dėl 328. Prašau balsuoti. po to pasakysiu, kur suklydome. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar turėsime sugrįžti prie pakeitimo 324 Žerardė prie yra autorius. Dėl jo reikia balsuoti, jį praleidome, taigi prašau balsuojame dėl 324, grįžtame prie 324 pakeitimo. Balsuojame dėl jo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar vėl grįžtame prie 14 pakeitimo. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 335 pakeitimas, prašau balsuot. 335. Ne praleidome. Balsuome dėl 334 pakeitimo. Taip, 334. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 335. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 338. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 339. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta 340. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. patvirtinta. Identiški pakeitimai 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5. 3, 4, 4, 3, 4, 5, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 3, 4, 7, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 3, 4, 8. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 3, 4, 9. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 350. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 351. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuosime vardinių balsavimų Pirmiausia, dėl saveikumo, dėl sienų ir vizų. Pranešėjas panas Lenars. Prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 45 už, 10 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau sprendimas pradėti dėrybas. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 43 už, 10 prieš, 2 susilaikė. Toliau perėsime prie antrojo klausimo - savykumas dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo prie glapščio ir migracijos. Pranešėjas ponas Melau. Balsuojame vardiniu balsavimu, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 45 už 9 prieš niekas nesusilaikė. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėjus. Thank you, colleagues. Kolegos, dėkoju. Baigėme balsavimą ir baigėme posėdį. Ačiū.